Colleagues, can I bring them? Gerbiami kolegos. Prašome susėsti. Norėčiau pateikti pirmininko pranešimų. tačiau norėčiau visų pirma, kad mes patvirtintume darbo atvarkės e, projektą. E, pagal mūsų darbo atvarkę šiandieną e, turėtumėm balsuoti dėl kelių transporto priemonių didžiausių matmenų, tačiau balsavimas yra atidėtas, taigi norėčiau suteikti žodį Jorgui Leichfreidui, kad jis paaiškintų dėl ko. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš esu parengęs e, pranešimą dėl kelių transporto priemonių didžiausių leistinų matmenų ir leistinų masių. Ir atrodo, kad yra pasiektas jau e, na, susitarimas dėl techninių aspektų, e, pasiekti kompromisai dėl saugumo ir dabar dėl leistinos masas. Taip pat beveik yra pasiekti kompromisai dėl tarptautiniui vežimui naudojamų kelių transporto priemonių. Laikausi nuomonės, kad iki balsavimo kovo mėnesį e, turėtų būti parengti geri kompromisai, likę kompromisai. Šiuo atžvilgiu Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų atvirą požiūrį, už tai, kad siekia kompromisu. Žinau, kad tai nėra lengva padaryti, kadangi klausimas yra labai sudėtingas, e, susidurėme su įvairiais interesais, tačiau tikiuosi, kad mes sugebėsime išspręsti e, kilusias problemas. Norėčiau pateikti vieną pastabą asmenys, kurie mano, kad balsavimas turėtų būti atidėtas iki kitos parlamento kadencijos pradžios, turėtų turėti du dalykus omeny. Bus paskirtas naujas transporto reikalų komisaras, kuriam greičiausiai E, na, kurio greičiausiai požiūris į tartutinius vežimus nebus toks pats kaip dabartinio komisaro. Taigi tikrai mes situacijos nepagerintumėm, jeigu lauktumėm iki kitos parlamento kadencijos. Taigi, jeigu jūs laikotės kitokios nuomonės, dar kartą kartoju, jeigu mes atidėsime šio klausimo sprendimą iki kitos Europos parlamento kadencijos, tikrai situacijos nepagerinsime. Mes tiesiog e, kalbame apie geresnės darbo sąlygas darbuotojams, kalbame apie didesnį saugumą e, pėstiesiams e, važiuojantiems dviračių Tikiuosi, kad bus pasiekti kompromisai iki kovo mėnesio ir bus balsuojama plenarnė sesija balandžio mėnesį. Pirmininkas. Na, jeigu kas nors nori pasisakyti šio klausimo, prašau kalbėti trumpai. Ponas Hrošas, prašome. Ačiū pirmininkė. Kai dėl balsavimo atidėjimo, tai tam norėčiau pritarti. Tačiau e, vis dėlto aš likausi nuomonės, kad mes dar gal galėtumėm aptarti, ar e, verta šiuo, šiuo klausimu bal, dėl šio klausimo balsuoti plenarinės sesijos metu. Uh, Galbūt toms diskusijoms kitas ketvirtadienis nėra tinkamiausias laikas, tačiau vis dėlto tikiuosi, kad diskusijos dėl šio klausimo bus organizuotos. Pirmininkas, kaip aš suprantu situaciją, Mes galvojame apie kovo mėnesį, tačiau šis klausimas gali būti įtrauktas į plenarinę sesiją, e, plenarinės sesijos darbuotvarkę balandžio mėnesį, bent jau aš taip suprantu situaciją bet viskas priklauso nuo to, e, kas bus įtraukta į darbo tvarkę paskutinę minutę. Pranešėjas sako, kad jis norėtų, e, kad būtų klausimas patvirtintas dar esant šiai parlamento kadencijai. Dabar siūlau patvirtinti protokolus, kadangi jau darbo tvarkės projektas yra patvirtintas. 9 e, gruodžio ir 16 bei 17 gruodžio protokolai yra patvirtinti. Pranešimai iš pirmininko pusės dėl koordinatorių sprendimų, kurie buvo e, priimti sausio 31 dieną. Visų pirma, naujausia informacija apie e, geležinkelių paketą ir sprendimai, kurie galėtų sudaryti tuos e, techninius ramščius. E, sprendimas dėl atitinkamų transporto ašių yra atidėtas iki šiandienos. Ponas Kalas e, atrodo jau išsprendė visas kilusias problemas. Koordinatoriai taip pat priemė e, domenį laišką dėl komitologijos. Vakar e, koordinatoriai priemė sprendimą dėl Dominik Rykė E, komisija pristatė TNT koordinatorių kandidatūras. E, koordinatoriai patvirtino jų kandidatūras e, jos buvo pristatytos pono Kalas atitinkamame laiške ir koordinatoriai siūlo par, parašyti laišką pono Šulciui, kad Europos parlamentas remia tokias, tokius kandidatus. Kitas dalykas. Aš norėčiau padėkoti ponui e, Dankvilsun, e, kuris baigė savo darbą transporto komiteto sekretorijate. Pastaras, e, pastarasis dirbo šiame komitete penkerius metus su tokiais ne, nesvarbiais projektais kaip TNT geležinkelio paketas ir taip toliau. Mes su juo susidursime E, ateityje, kadangi jis tiesiog pereina dirbti į komisijos tarnybas. Taigi, Nilsai, ačiū Jums už darbą. Galiausiai, e, ponė Meisner iš Viskonsino, iš Amerikos, e, yra atvykusi į mūsų posėdį. Norėčiau e, Jūs pasveikinti ir tikiuosi, kad Briuselėje praleisite puikiai laiką. O dabar pereikime. Tiksliau, noriu paklausti, ar visiems yra primtini pirmininko pranešimai. Jeigu taip, tada siūlau pereiti prie triukšmingų operacijų apribojimų ES oro uostuose. Ponas Laikfridas, prašome. Berichterstatter für dieses Dossier bin, aber wenn es jetzt abgestimmt wird, muss ich ankündigen, habe. Aš norėjau tiesiog pasakyti pirmininkė, kad e, pamiršau savo balsavimo kortelę, nors esu pranešėjęs šio klausimu. Can I, can I Norėčiau visiems e, svečiams pasakyti, kad paprastai mūsų darbas yra geriau organizuotas, tačiau situacijų panašių pasitaiko. Taigi e, mes priimsime domin tai, ką pasakė ponas Laifridas. E, prašome dar vienas kolega, greičiausiai taip pat pamiršo kortelę. Gerai, sako pirmininkas, pasitikslinkime, pasižiūrėkime, ar e, vis, kaip visada yra EPP frakcijos narių per daug balsuojant. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atrodo, kad e, problemų nekilo. Taigi dabar balsuojame dėl susitarimo dėl trukšmingo operacijų pribojimo ES oro uostuose patvirtinimo. Pranešėjas Jorgas Laitfridas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 5 prieš, 5 susilaikė. Pranešimui pritarta, sveikiname pranešėją Latvydą. Kitas darbo tvarkės punktas, tai yra Naidis 2 paketas. Pranešėja e, Corin Wortman Call, taigi ją iš karto ir suteiksiu žodį. Dėkoju pirmininkė. Mm, aš šiandieną pristatysiu pakeitimus dėl ši, šių dviejų teisės teisėkuros pasiūlymo, tačiau visų pirma norėčiau padėkoti Jums visiems už bendradarbiavimą e, rengiant rezoliuciją ir kuri buvo patvirtinta didžiaja dauguma perėtę ketvirtadienį. Tai yra na, labai e, svarbu e, vidaus vandenų e, sektoriui kad e, plenarnės sesijos metu mes e, batavome beveik vieningai ir parodėme, kokiu keliu komisijai eiti e, įgyvendinant toliau Najada 2 programos komunikatą. Kalbant apie šiuos du teisėkuros projektus, jie turėtų būti aptarti. Visų pirma, reikia kalbėti apie bendrijos laivyno pajėgumus. E, E, iš esmės, e, lyginant su sama direktyvė, pakeitimų nėra daug. E, kalbama apie rezervų fondo sukūrimą. Fondas siektų 35 milijonus eurų. Ir iš esmės fondą sudarytų sektoriaus subjektų įnašai. Iki šiol pat pati direktyva e, buvo suformuluota taip, kad fondė tiesiog buvo galima kaupti lėšas, tačiau iš to fondo lėšų panaudoti buvo neįmanoma. Taigi pagal dabartinį reglamento pasiūlymą yra praplečiama taikymos rytis, e, leidžiant panaudoti e, rezervo lėšas tam tikriems socialiniams tikslams, moksliniams tyrimams. E, pavyzdžiui, pagal Horizontas 2020 programą. Na ir konstatuojamuose dalyse reikia aiškiai pasakyti, kad e, lėšas tokiems tikslams galima panaudoti. Nes e, dar kartą kartoju, rezervo lėšų tikrai nėra daug. Kalbant apie pakeitimus, norėčiau pateikti porą pastabų. Pone Tikau, yra pateikusi pakeitimą dėl tyrimų, dėl klimato kaitos pasiekmių kad reikia geriau stebėti rinką, tai iš tiesų yra labai svarbu. Tačiau, kaip mes ir pasakėme, reikėtų galvoti ir apie kitas finansavimo sritis. E, ir tokiems dalykams ieškoti lėšų iš kitur, o ne iš šio e, fondo. Taigi, na, reikėtų pagalvoti, gal tuos pakeitimus būtų galima perkelti į e, konstatuojamąją dalį. E, ponas Ertuch pateikė pakeitimų kuriuo siekia E, papildyti e, šį fondą kitų europinių fondų lėšomis. Tokia mintis yra sveikintina. Jūs siūlote įtraukti jūsų pakeitimą į dėstomąją e, reglamento dalį, aš siūlau į visą tai įtraukti į konstatuojamąją dalį, tačiau nežinau, ar taip galima elgtis. Kalbu apie 15 pakeitimą, kadangi man pati mintis priimtina, tiesiog noriu sužinoti, ar tą tekstą galima perkelti į konstatuojamą dalį. 12 pakeitimas kalba apie saugumo pagerinimą. E, sveikinu pačią mintį, tačiau tiesiog reikia pažiūrėti, kokios printimiausios būtų formuluotos. formuluotas. Dėl techninių reikalavimų E, pranešime kalbama apie tolesnį harmonizavimą, e, geresnį bendradarbiavimą tarp komisijos ir CCNR komisijos. Ponas Vandalen yra pateikęs pakeitimą, e, kuriame kalbama apie pežiūros sąlygą. Aš na, taip pat galėčiau tam pritarti, tačiau reikėtų pakeisti laikotarpį nuo 3 iki 4 metų. Tai yra mm, sveikintinas dalykas, ypač jeigu atsižvelgsime į tai, kas yra rašoma 19 pakeitime. Pone Tikau dar siūlo įvesti konsultaciją su suinteresuotais asmenimis. Tai yra protingas pasiūlymas, kadangi egzistuoja įvairūs e, suinteresuoti asmenys ir su jais reikėtų konsultuotis, kai yra rengiami techniniai standartai. Kalbant apie šį reglamentą, vis dėlto na, reikėtų atsargiai elgtis, kad Europos e, parlamento e, pakeitimai vis dėlto atitiktų taikymos reitį. Pavyzdžiui, 12 pakeitimas, kuriame kalbama apie e, infrastruktūrą ir panašiai. Ir aš manau, kad e, apie tokius dalykus e, šiame teisės akte neturėtų būti kalbama. Pone Tikau taip pat yra pateikusi pakeitimą dėl abipusio e, pažymų pripažinimo. Kalbama apie naują komitetą ir šiuo atžvilgiu norėčiau kreiptis į komisiją, ar galima atsižvelgi tokį pasiūlymą, nes kalbama apie tai, kad na, Reino upės E, laivybos komisijos išduodami pažymėjimai būtų pripažįstami lygiai taip pat kaip ES pažymėjimai. Nežinau, ar tai yra įmanoma. Tačiau laikausi nuomonės, kad mes galime e, rasti bendrą vardiklį ir susitarti dėl šio pasiūlymo su kitomis frakcijomis Europos parlamente. Taigi kitą savaitę įvyks balsavimai ir norėčiau, kad būtų po to suteikti galiojimai dėrėtis, bent jau dėl bendrijos laivyno pajėgumų, nes šis klausimas jau yra įtrauktas pirmininkaujančių šalies darbo tvarkę. Nežinau, kaip bus dėl techninių reikalavimų, reikėtų dar pasižiūrėti balsavimo metu, bet dėl bendrijos laivyno pajėgumų aš esu įsitikinusi, kad mes galime rasti sustarimą su taryba prieš rinkimus. Vidaus vandenų e, sektorius susiduria su problemomis ir labai gaila, kad tie 35 milijonai eurų nebuvo panaudoti pastaraisiais metais. Dėkuoju. Dėkuoju. Darau prielaidą, kad prie šio dokumento mes dar sugrįšime. Atsakymas taip ir aš taip manau, jisai buvo kartu su mumis, galbūt jisai tik tai pasisakys vėliau. Toliau, ponia Meisner. Dėkoju, dėkoju ir pranešėjai Korin. Mūsų bendradarbiavimas buvo tikrai vaisingas ir dar, tikiuosi, tęsis iki šios kadencijos pabaigos. Mes galbūt ne visko pasiekėme, ko norėjome. Ir paskutinėje plenarnio sesijoje buvo paprašyta, kad mes norime išaiškinti situaciją ir kad norime, kad laivybos situacija pagerėtų. Yra daug projektų, norime, kad e, skirti pinigai būtų išleisti tinkamai. Yra, taip sakant, laisvės veikimui. Dėl tos e, priežasties buvo patvirtinta ir rezoliucija. Mm, aš pati pakeičiau keletą pakeitimų dėl techninių specifikacijų, nes ne viskam pritariau, turi pripažinti Korin. Ir pranešėja teigia, kad bet kokie pakeitimai turi galioti trims metams, o paskiau jos reikia tikrinti ir ar galima pratesti jų galiojimą. Bet Reinupės komitetas e, pastebėjo, kad svarbu situaciją patikrinti. Ir dabar yra tinkamas, ar tai yra tinkamas laikas ir ypač pramonės atstovams ir ką jie mano apie tų nuostatų pratesimą, galiojimo pratesimą. Nes bet kokiu atveju pramonėms atstovams e, trūksta lėšų ir tie 35 milijonai nebuvo išnaudoti todėl, kad tiesiog nebuvo tenkinami reikalavimai. Tai tiek, dėkoju dar kartą Korin ir lauksime tolesnių įvykių. Pirmininkas. Dėkoju, toliau kreipiuosi į socialistus. Retukas. Dėkuoju. Labą rytą, kolegos. Daunokite, kad paprašiau žodžio, bet bėda ta, kad aš pasėmiau ne tą dokumentą. Kaip ten bebūtų, ačiū už tą įžanginį žodį, ačiū pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams, kurie konstruktyviai prisidėjo prie šio darbo. Manau, kad darbas vyko sklandžiai. Tai įrodo, kad mes kartu galime susivienyti vardant siekiamo tikslo. Ir tie 22 pakeitimai buvo pateikti, 12 buvo dėl mm, priemonių tobulinimo, kiti dėl techninių specifikacijų. Taigi tai yra geras rezultatas. Gerai, kad Europos parlamente pasiekime to sutarimo, kai yra bendri tikslai. Reikėtų pasinaudoti šito rezervų fondų kaip įmanoma greičiau. Manau, kad labai taip pat svarbu susitarti dėl specifikacijų. Turėtume gauti ir ekspertų pagalbą, jų nuomonį indėlį, taip sakant, iš visos Europos. O dėl e, Dabar dėl pakeitimų. 12 ir 18. Na, iš esmės galėčiau pritarti pranešėjai. E, yra ir ta paralelinė procedūra ir norima tiesiog bendrų sąlygų. Tai yra teisinga. O dabar dėl priemonių dėl kitų priemonių yra įvairių e, nuostatų, kaip įtraukti socialinius partnerius. E, ir čia, manau, galime glaudžiai bendradarbiauti su kitais komitetais. Todėl aš pritarčiau pranešėjai, kad didysis iššūkis, kalbant apie vidaus vandenų laivybą, yra finansavimas pagal ten 10 teisės aktus mes tikrai galėtume daug padaryti šioje srityje. O taip pat tas pasakinį yra apie CFF. Mes galime gerinti laivų e, ir kitų priemonių tą aplinkos sauginių reikalavimų tenkinimą. Taigi aš manau, kad e, tos nuostatos turėtų tai, būti taikomos techniniams specifikacijoms. Bet, e, kaip jau sakiau, reikėtų ir ekspertų indėlio. Galime siūsti tą politinį signalą, kad e, techninės specifikacijos galėtų būti harmonizuojamos. Ir kad jas nuolat būtų tikrinamos. Kaip kai kurie kolegos pastebėjo, tai nebloga mintis, bet, kaip žinia, būtina atsižvelgti ir į pažangą, tą technologinę pažangą, kuri kinta ir, manau, visi sutarėme, nors ir buvo kai kurių nesutarimų, kad tai yra tarsi bendra mūsų nuomonė. Taigi ačiū. Toliau. Vandalin žodis. Dėkoju, ačiū pranešėjai. Germas pirmininkė, norėjau pakalbėti dėl pajėgumo ir lavų išardimo fondo. Man šiek tiek kelia nuostaba kai kurių kolegų patikti e, pakeitimai, nes e, šitame fonde yra labai nedaug lėšų, 45 milijonai tai tikrai yra lašas jūroje, tuomet, kai reikia tuos laivus išardyti. Taigi, manau, neturėtume apsunkinti daugiau procedūrų ir neužgriozdintume tuo proceso tiesiog yra organizacijos, kurios turėtų būti įtrauktos į šitą procesą. Palikime taip pat ir vietos pramonės atstovams, kurie galėtų, mm, turėtų laisvas rankas rinkti lėšas. O dabar dėl techninių specifikacijų. Džiugu, kad pranešėja palaiko mano pasiūlymą, 21 pakeitimą, kuriuo prašoma sumažinti įvertinimo laikotarpio terminus. Nu, bet ta, kad dabar tas pakeitimas buvo pateiktas vėlai, taip sakant, einant į pabaigą mūsų kadenciją, o tai reiškia, kad laiko mums e, parengti gerą nuomonę tikrai buvo nedaug. Todėl praeitą savaitę ir kreipiausi prašydamas pagalbos įvertinant šią situaciją. Taigi dabar jau e, kamoliukas yra komisijos aikštelėje ir jiems dabar e, reikia pateikti savo pakeitimus. Kaip jau buvo sakyta, ponas Kalasas praeitą savaitę kalbėjo, kad e, bus skirta lėšų. Ir antra vertus, mes savo sprendimais neturėtume apsunkinti jau būsimosios kadencijos parlamentarų darbo. Man kaip ir pranešiai rūpi sužinoti komisijos nuomonę dėl 11 pakeitimo, kuris susijęs su Dunojaus upe. Man patinka šitas pakeitimas. Manyčiau, kad Dunojaus upės baseine turėtų, būti, turėtų galioti tos pačios taisyklės. Nelabai aišku, kai yra techninė situacija. Ar apskritai tai įmanoma? Jeigu tai įmanoma, tai mm, o komisija pasakys, ar tai įmanoma, tai tuomet, kaip jau sakiau, aš šitą pakeitimą iš esmės palaikyčiau. Todėl labai įdomu būtų sužinoti, kokia yra komisijos nuomonė. Dėkoju. Toliau. Pone Tikau. Dėkoju, pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai Korin už atliktą darbą, už tą parengtą e, pasiūlymą. Dėl techninių pakeitimų. Savo pakeitimu aš prašiau papildomų reikalavimų nekliudyti konsultacijai ir skatinti visus orientuotų subjektų konsultacijas. Mes taip pat prašėme tų tarpusavio pripažinimo dėl techninių e, specifikacijų. O dėl Dunojaus. Na, mes kalbam apie vidaus rinką. Todėl taisyklės turėtų būti vienodos. Ir tie techniniai sertifikatai turėtų būti pripažįstami. Labai tikiuosi, kad šitie pakeitimai bus patvirtinti. O kalbant apie laivų pajėgumą, tai tie pakeitimai dėl Dunojaus yra paprasti. Siekiame tiesiog pagerinti viso es vidaus rinkos mm, laivyno, vidaus vandenų laivyno situaciją. Aš irgi pati taip pat pateikiau prašymą, kad tai būtų patir, apsikeitimas patirtimi skirtingose ES uostuose. Taigi, baigdama pirmininkė, noriu dar pateikti keletą komentarų. Pirmiausia, Naidė 2 programa tikiuosi bus konkretesnė, turinti praktinių priemonių, nes kol kas komisija programai naudoja skirtingus fondus. Ir labai būtų įdomu, ką komisija pasakys dėl to, kaip, kokie yra ryšiai tarp tų dviejų fondų, kitų, įvairių fondų ir kaip juos galima panaudoti. Bet kokiu atveju mums reikia strategijos vidaus vandenims ir Todėl, tą turėdami minėję, kreipiuosi į komisiją, nes vidaus vandenyse mums reikia tų e, transporto e, ryšių. Taigi, pirmininkas, žodis sutikimas komisijai ir ponas Feogaitis. Dėkoju pirmininkė, gerbiami parlamento nare. Mm, tai yra viena iš retų progų, kai komisija džiaugiasi parlamento atliktų darbų. Tai yra reta, reta situacija, kuomet yra konsensusas tiek dėl pakeitimų, tiek dėl viso dokumento ir galima sakyti, kad mes kartu mastome vieną linkme. Pirmininkas. E, noriu pasitikslinti, kad pranešėja savo e, pranešime tai labai teisingai suprato komisijos narys. Norėjau pasakyti, kad mes dirbame bendrai viena linkme ir kad mes vertiname tiek pranešėjus, tiek visų narių atliktą darbą, ypač tų, kurie nu, prisidėjo prie e, dokumento rengimo savo pakeitimais. Pirmiausia, norėčiau e, atsakyti į ponios Tiker komentarus ir dėl programų. Taigi, Tai yra strategija, kurios tikslas sustiprinti vidaus vandenų e, vertybės ir e, sumažinti šiame sektorė esantis problemas. Palyginus su ankstesnė najadžių problema, mūsų e, dėmesys sutelktas į ribotą sektorių skaičių tam, kad mes pasiektume konkrečių rezultatų. Todėl pasiūlėme labai konkrečias priemonės e, ribotam sričių skaičius, tai yra techninės e, e, priemonės, taip pat kvalifikacijos, taip pat va, upių informacijos paslaugų peržiūrėjimas, taip pat naujosios kartos logistinės priemonės, krovinių pervežimas. Taigi visą šias sritis mes peržiūrėjome ir bandėme e, įtraukti jas į e, finansavimo struktūrą. O tai yra svarbu, kad e, tie vidaus vandenis būtų pritaikyti laivybai per ištisus metus. Čia mes įtraukime ir koridorių koncepciją. Dabar dėl finansavimo. Na, supraskite vieną dalyką jeigu nėra konkrečios programos vidaus vandenų finansavimui, mūsų supratimu yra tarsi pranašumas, nes jūs nesate apriboti tų lėšų e, konkretumu, nes jeigu čia vyksta diskusijos dėl e, tos e, priemonės panaudojimo, finansavimo priemonės panaudojimo vidaus vandenims, tai Ar mes tik tai daugiau nepanaudosime, jeigu taisyklių tų nebus ir galėsim pasinaudoti kitų finansavimų? Nes Taigi, galbūt tai yra ir šiam sektoriui pranašumas, nes mes turime e, gerą būdą finansuoti najadis. Ir mes nesame priboti kažkokių lubų, Todėl mes ir dirbame su visomis asociacijomis, kad e, valstybės narės galėtų pasiūlytų, pasiūlyti e, konkrečius projektus fin, finansavimui. O dabar grįžkime prie tų dviejų pasiūlymų. Tai dėl laivyno pajėgumo ir finansavimo. Taigi, koks mūsų tikslas? Norėjome, kad e, procesas kurios skiriamos lėšos būtų supaprastintas. Čia nekalbame apie milijardus, kalbame apie 35 milijonus. Jeigu išdalinsime juos e, vidaus vandenims ir laivams, tai pamatysime, kad e, tų lėšų e, nėra daug. Todėl e, tomis lėšomis reikia pasinaudoti geriausių būdų, tai yra, taip sakant, parengimieji darbai, e, bet tai nėra lėšos, kurios atskirų čekių yra išdalinamos atskiriams laivų savininkams. Ne, netokia yra mūsų pagrindinė mintis. Mes norime užtikrinti, kad šitos lėšos bus išleidžiamos be kita ko ir e, kitos kartos e, technologijų klausimams. Mes reglamente kalbama apie inovacijas, žalimų priemonės ir socialinės priemonės. Štai kokia mintis lypi už mūsų pasirinkimų. Dėl tos priežasties, kaip jau buvo parlamentarų pastebėta, norėjome, kad e, tos procedūros būtų kaip įmanoma paprastesnis, nes prie finansavimo prisidėjo sektorius ir todėl sektoriaus e, atstovai turėtų nuspręsti, kaip juos išleisti. Mes nekalbame apie socialinius partnerius, nes sektoriaus atstovai prisidėjo prie to fondo kaupimo ir todėl, todėl patys jie turėtų nuspręsti, kaip geriau juos išleisti. Toliau. Kaip e, kombinuoti šitą finansavimą su CEF priemonės numatytomis lėšomis ir investicijų banko priemonės, tai tokia galimybė yra tikrai pageidautina ir sveikintina. Tačiau tą norėtume nurodyti e, konstatuojamose dalyse, nes e, tokiu būdu, jeigu mintis būtų suformuluota ne straipsnė, o e, konstatuojamoje dalyje, tai nebūtų tokių griežtų, kaip sakyti, taisyklių, jeigu jos, pavyzdžiui, būtų figuruotų straipsnė. O be to prisidėtų ir papildomas sudėtingumas ir būtų, galima sakyti, takoto CEF priemonės e, mechanizmas. Taigi džiugu būtų, jeigu jūs pritartumėte e, konstatuojamai daliai, kur būtų kalbama apie galimybę sukombinuoti, taip sakant, derinti įvairius finansavimo būdus. Antra, vertus, žinoma, neturėtume ir situacijos per daug padaryti sudėtingos. O dabar dėl pakeitimų, kur kalbama apie Dunojaus upę. Iš tiesų mes nesiūlėme keisti šios teksto dalies ir nenorėčiau apie tai kalbėti. Yra istorinės priežastys, kodėl buvo ketvirtajame straipsnėje tai panemėta. Priežastis buvo ta, kad tuo metu mes mąstėme apie Reino ir Dunojaus sąsajas. Taigi tai yra tiesiog istorinė, istorinė sakinys, istorinė nuoroda, kuri šiai dienai didelės įtakos neturi. O dabar dėl techninės direktyvos. Tai pakeitimai, kuriais e, numatomos taisyklės, kaip statyti būsimos ateities kartos laivus. Taigi, iš priedų paėmė procedūrinius nuostatas, jas įtraukėme į direktyvos tekstą ir nustatėme tą techninę visą direktyvos dalį. Su džiugu, kad parlamentas suvokė mūsų logiką ir pakitimai, bet be kita ko tai atspindi. Jūs klausite mūsų nuomonės dėl taip pat 11 pakeitimo. Turiu pripažinti, kad tekstas netitinka tikrovės. Nėra Reino sertifikatų, nėra taip pat ir Dunojo sertifikatų. Pagal šią direktyvą kiekviena valstybė išteikia sertifikatą, kuris galioja visoje Europoje. Tai nėra tarpusavio pripažinimo klausimas. Kiekviena valstybė išduoda europinį sertifikatą. Vadinasi, nereikia jokių paaiškinimų, jokio papildomo pripažinimo. Jeigu klausite mūsų nuomonės, tai galim pasakyti, kad susidaro netinkamas įspūdis dėl uh, sektorio susikloščios techninės padėties, todėl būtų neteisinga taip teikti. Mm, jūs galite būti tikri, kad mes dirbsime iš vien su jumis, taip pat ir su pranešėja, renkiant kompromisinius pakeitimus. Ir paskutinė pastaba, mes labai sveikiname, kad Europos parlamentas apsisprendė apsispręsti dėl vyno pajėgumo reglamento, nes Graikio pirmininkaujant ES taip pat jau nagrinėja šį klausimą. Ir mm, darbas vyksta ne tik dėl komisijos pasiūlymo, bet ir šio komiteto pakeitimo. Todėl toks yra darbas. Dėkoju. Yes, thank you very much. Pranešė. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegoms už išsakyti nuomonę, taip pat ir komisijai už atsakymus. Tikiuosi, kad ir ateityje dirbsime kartu. Pono Maisner ir Fandalen nuomonė dėl išsakyta dėl lėšų, tą jai pritariu, nes labai tikiuosi, kad mes rasime ir toliau tą bendrą pagrindą mūsų sustarimui. Pirmininkas. Norėčiau priminti, kad balsavimas komitete bus vasario 20 dieną. Dar jį reikės patvirtinti, bet į plenarinę tikimės, kad balsavimas irgi bus numatytas plenarinė. Dabar mūsų kito posėdžio e, diena yra vasario 29 valandą. Posėdis prasideda ir todėl baigiu šio posėdžio dalį, o 10 renkasi koordinatoriai.